biudžeto projekto 2015 finansiniams metams. Kolegos, turiu pranešti, kad nėra spontaniškų pasisakymų procedūros šiam klausimui, taip pat negalima uždavinėti klausimų ir pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taigi kalbės tik tie, kurie yra užsirašę kalbėti. Ir dabar suteiksiu žodį tarybos vardu ponui Zaneti. Prašom, žodis jums. signor presidente onorevoli deputati signor komisariau gerbiama pirmininke gerbiami parlamento narai nariai e, komisijos nary labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti 15 e, metų biudžeto projektą, kurį patvirtiname rugsėjo mėnesį. Tai yra antrasis metinis biudžetas, tvirtinamas pagal naująjį 14-20 metų laikotarpio e, biudžetą, tiksliau procedūrą jo. Pagal šį biudžetą turi būti finansuojamas programos, taipogi turi būti anksčiau, ankstesnio laikotarpio pradėtos programos. Mes taryboje bandėme į tai atsižvelgti, ypatingai nustatydami 15 metų biudžetą, nes visi puikiai žinome, kad ES parama turi būti pakankama ekonominiam augimui ir užimtumui bei e, Europos 2020 strategijai. Be jokios abejonės e, mes atsižvelgėme šiuos tikslus ir į tai, kad e, Europos iniciatyvinės programos turi užtikrinti tvarumą ir biudžeto discipliną, kaip kad to reikalaujama yra ES iš valstybių narių nacionalinių biudžetų. Mes manome, kad tarybos pristatomas pasiūlymas yra e, puiki santrauka to ir puikus balansas tarp viso to, ką išvardinau. 2015 metais yra numatyta laikytis anksčiau prisimtų įsipareigojimų ir naujai e, numatytų įsipareigojimų. Dabar kas dėl užimtumą ir augimą užtikrinančių priemonių, ypač dėl programų jaunimui, mes atsižvelgėme į šiuos prioritetus e, bei į 20, birželio 26-7 dienos vadovų tarybos išvadas. Na, o kas dėl kitų sektorių e, - moksliniai tyrimai, kaimo plėtra ir kitos programos, tai e, be jokios abejonės taryba atsižvelgia į šiuos prioritetus taryba mano, kad e, lyginant su komisijos e, pateikta programa yra įmanoma ir netgi būtina šiek tiek lėšų sutaupyti. Be jokios e, abejonės įsipareigojimams ir mokėjimams reikia numatyti pakankamai lėšų, taip pat reikia numatyti pakankamai lėšų ir nenumatytiems atvejams. Visi sumažinimai be jokios abejonės buvo atlikti išsamei išanalizavus visas programas ir e, gebėjimus įsisavinti lėšas. Taigi mes pabandėme visą tai identifikuoti tam, kad ateityje e, neturi, tai neturėtų neigiamų pasiekmių. 2015 metų laikinasis biudžetas dabar yra svarstamas ir kaip ir sakiau, e, reikia bandyti e, sutaupyti. Italija, kaip e, pirmininkavime užtikrinami valstybė narė, E, dirbs kartu su komisija ir Europos parlamentu tam, kad būtų pasiektas susitarimas dėl 15 metų biudžeto. Mes e, be jokios abejonės visiškai pasitikime šiomis institucijomis ir esame tikri, kad pavyks kartu e, sėkmingai dirbti. Na, o dabar pereikime prie detalaus pasiūlymo. 145 milijardai eurų įsipareigojimams ir 140 milijardų eurų mokėjimams yra numatyta lyginant e, su e, komisijos pasiūlymu 50, 522 milijonai yra sumažinami e, įsipareigojimams ir mokėjimams yra taip pat numatyta sumažinti lėšų. Ir lyginant su 14 metų biudžetu įsipareigojimams 2,4 milijardo eurų padidėjimas yra numatytas ir 4,6 milijardų eurų mokėjimams padidinimas yra numatytas. Tai yra 3,32 procentai numatyta padidinti biudžetą iš viso. Lyginant su 14 metų biudžetu nieko čia naujo nėra. E, reikėtų atsižvelgti į komisijos numatytą, mes atsižvelgėme į komisijos numatytą taisomą į biudžetą. Ir komisija kaip tik šiuo metu dar dirba ties šiuo projektu. Kaip jau ir sakiau, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominio ir socialinio vystimosi bei poreikių. Reikia taip pat atsižvelgti į tvarumą ir į biudžeto e, discipliną. Pridedamoje tarybos pozicijoje taryba prašo komisijos pristatyti taisomą į biudžetą, kai mokėjimų e, asignavimų lygis bus nepakankamas, kaip bus tai suprasta. Na ir dėl to mes taryboje praktiškai vieningai, ar bent jau didžiąją daugumą, patvirtiname tokį biudžeto projektą. Na, aš konkrečiai eilučių dabar nenagrinėsiu, be jokios abejonės esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Galiu tik tai pasakyti, kad e, dėl kiekvienos kategorijos, dėl praktiškai visų e, kategorijų yra vienas principas taikomas. Siūloma yra šiek tiek padidinti 15 e, metų biudžetą lyginant su 14 metų biudžetu. Kokiaisgi principais mes vadovavomės nustatydami šį biudžetą? Pirmiausia, reikia numatyti pakankamai finansinių dotacijų e, tokiams svarbiams politikos sritims kaip kova su nedarbu, su jaunimo nedarbu, e, moksliniai tyrimai, parama MVI. E, E, tarptautinių krizių valdymas, kaip kad pavyzdžiui Ukrainoje, ir humanitarnė pagalba bei migracijos srautų valdymas. Kas dėl viešųjų finansų, tai reikia labai uh, didelį dėmesį kreipti į nacionalinių biudžetų išlaidas ir administracinės išlaidas. Uh, Mes manome, kad ES mastu sutaupyti administracijos išlaidų įmanoma. Be to, ES biudžetas turi laikytis atsargumo ir protingumo požiūrių. Reikėtų numatyti taip pat e, ir tiksliau užbėgti už akių ir nenumatytiems atvejams. Mes e, esame įsitikinę, kad šis 2015 metų tarybos biudžeto pasiūlymas yra subalansuotas. E, ir čia mes atsižvelgėme į įvairiausius iššūkius, kuriuos turi atremti ES. E, taip pat atsižvelgėme į tai, kad būtina konsoliduoti ES ir valstybių narių nacionalius biudžetus. Galiu tik tai pasakyti, kad pirmininkaujantį Italiją dės visas įmanomas e, pastangas tam, kad būtų patvirtintas šis 15 metų biudžetas ir kad jame būtų atsižvelgiama į visų trijų institucijų poreikius. Taigi pabaigai noriu tik tai padėkoti Jums uždėmės ir tikiuosi, kad diskusijos vyks ramiai pasitelkiant protingus argumentus. Jeigu bus klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Ačiū, ponė Zanetė. Dabar steiksiu žodį komisijos atstovai, ponė Dominik. Prašom. Thank you, uh, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai parlamentarai, ponė ministrė, dėkoju už galimybę kreiptis šiandien į Jūs. Prieš pradėdamas savo pasisakymą norėčiau sureaguoti į pirmininkančios šalies pastabas. Kalbant apie šį ir būsimąjį biudžetą, aš noriu pateikti du skaičius, kurie galėtų Jums parodyti bendrą platų vaizdą. 2014 metų biudžetas pirmiausia. Jeigu jis būtų patvirtintas su visais komisijos pakeitimais, jis būtų 4 milijardais eurų mažesnis negu kad numatyta mokėjimų riba patvirtinta 2013 metais. O kalbant apie 2015 metų biudžetą, tokį, kokį siūlo komisija, jis vis tik bus 2 milijardais eurų mažesnis, lyginant su 13 metų biudžetu. Taigi mes vis dar labai atsiliekame, kalbėdami apie tokį išlaidų lygį, prie kokio buvome pripratę praeitie. Ir buvo pasakyta, kad 2015 metų biudžetas šiek tiek padidės, bet jeigu palyginsime, tai nominale prasme pamatysime sumažėjimą. Tačiau turiu pasakyti, kad komisija yra nusivylusi tarybos poziciją dėl 2015 metų biudžeto. Kom taryba laikėsi įprastinės pozicijos, tačiau situacija yra neturinti precedento. Komisija jau anksčiau yra pareiškusi įvertinimą dėl šio biudžeto ir šiuo esminiu momentu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus. Komisijos pasiūlymas buvo parengtas sudėtingomis sąlygomis ir pagrindiniai tikslai yra prisidėti prie ekonomikos atsigavimo, investuojant į programas, kurios užtikrina augimą ir darbo vietas. Ir leidžia vykdyti naujas 2014-2020 metų programas. Mes turime vykdyti savo užduotis Taryba taip pat 2014 m. birželio mėnesį tokius tikslus patvirtino. Tačiau sunkumai yra susijęs su mokėjimais. Pirmiausia, mes turime numatyti išteklius, kad būtų vykdyt, galima vykdyti politinius įsipareigojimus pagal naują finansų programą. Antra, mums reikia sprendimo, uh, susitvarkyti su neapmokėtomis sąskaitomis. Mes turime apmokėti neapmokėtas 2007-2013 metų laikotarpio sąskaitas ir kompensuoti valstybės nares bei kitus gavėjus. Mes negalime ignoruoti mus pasiekiančių mokėjimų prašymų. Kad būtų pasiektas šis tikslas, komisija pasiūlė panaudoti 2015 metais turimus išteklius ir tam tikrą atsargą, kuri yra numatyta dabartinėme plane. Atsižvelgiant į politinius prioritetus, komisija siūlo daug dėmesio skirti konkurencingumui ir darbo vietoms. Siūlo padidinti 30 procentų mokėjimus. Tai yra būtina, kad būtų galima padengti ankstesnių metų sumažinimus. Tačiau taryba bando sumažinti įsipareigojimus maždaug pusę milijardo eurų, o mokėjimus daugiau nei 2,1 milijardo eurų. Tai reiškia, kad 60 procentų išlaidų sumažinimų palies pirmą išlaidų kategoriją, o tai yra tie ištekliai, kurie turi prisidėti prie užimtumo ir darbo vietų ir nedarbo mažinimo. Kalbant apie pirmą išlaidų kategoriją A, mes kalbame apie 1,32 32 milijardų sumažinimą mokėjimams. Tai paveiks Horizonto 2020 programą, tai palies 60 projektų, daugiau negu 7 tūkstančius dalyvių. Ir maždaug tūkstantis iš jų yra mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Kalbant apie išorės politiką, nepaisant ES įsipareigojimų ir dalyvavimų sprendžiant pastarojo meto krizės, kaiminėse šalise taryba yra numačiusi gan didelį sumažinimą. Yra siūloma sumažinti biudžetą 384 tai milijonais. Komisija 2014-2015 metais siūlė panaudoti atsargą siekiant stabilizuoti situaciją. Mes dar kartą kalbėdami apie biudžetą, turime pasakyti, kad komisija to, ko prašo 2015 metais, gali pakakti tik tuo atveju, jeigu mes laikysimės ir 2014 metų principų. Politiniai prioritetai buvo sutarti derintis dėl daugiametės finansų programos. Mes dabar turime rasti būdų, kaip įgyvendinti tą programą, tvirtindami metinį biudžetą. Trūksta, bent jau 2014 metais trūko asignavimų mokėjimams ir parlamentas gali tik apgailę stauti dėl tarybos pozicijos dėl 15 metų biudžeto. Taryba veikia įprastai ir ignoruoja dabartinę biudžetinę situaciją ir prioritetus. Taryba taiko dviejų žingsnių metodą. E, suprasdama, kad metams įsibėgėjus gali būti patvirtindamas papildomas taisomasis biudžetas, tačiau tai nėra tinkamas požiūris, nes tai sukelia likvidumų problemų. Aš norėčiau kreiptis į parlamentą ir nepamiršti to, kas buvo kalbama rengiantis 2015 metų biudžetui. Mes turime išbristi iš šio užburto rato ir turime pasirūpinti, kad nuo sausio pirmos dienos biudžetas būtų pakankamas. Mes turime turėti pakankamai lėšų, kad galėtume įgyvendinti ankstesių metų įsipareigojimus ir sumažinti neapmokėtas sąskaitas. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad mokėjimų lygis, kurį pasiūlė komisija, galėtų prisidėti prie situacijos stabilizavimo, jeigu 2014 metų mokėjimų klausimas būtų svarstomas. Ir aš kalbu apie taisomąjį 2014 metų biudžeto projektą numeris 3, kuriame prašoma panaudoti likusią atsargą ir taip pat, kad būtų aktyvuotas, aktyvuota atsarga nenumatytoms išlaidoms. Kalbant apie įplaukas, turiu pasakyti, kad mes galėtume laikytis šio požiūrio. Papildomos įplaukos iš nuobaudų taip pat bus surinktos ir tai nieko nekainuos valstybėms narėms. Tai yra labai svarbu, turint omenyje, kad nacionaliniai biudžetai yra riboti. Mes turime pasinaudoti galimybę ir ją pritaikyti galiausiai. Turime sutarti, jeigu norime stabilizuoti situaciją, turime pasinaudoti visomis lankstumo priemonėmis, kurios yra numatytos naujoje finansinėje programoje. Turime stabilizuoti mokėjimų padėtį. Aš uh, Su nekantrumu laukiu mūsų tarp institucinio sustikimo, kuris yra numatytas rugsėjo 24 dieną. Tikiuosi, kad mes rastime tvarų sprendimą. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentui už jo iniciatyvą surenkti šį susitikimą. Taip pat norėčiau padėkoti biudžetų komiteto pirmininkui, ponui Artuo ir pranešėjų atsakingam už biudžetą 2014 ir 2015 metais, ponė Gardija Zabal pon, poniai Hochlemajer ir ponui Depres. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį pirmajam iš dviejų pranešėjų. Pone Holmajer, prašom. Frau Präsidentin, uh, Herr Kom Pirmininkė, komisarė, sveikinu Pas mus atvykus tarybos pirmininkai yra kolegos, nors esu atsakinga parlamente už kitus skyrius, ką norėčiau e, pasakyti kol kas apie komisijos e, biudžetą. Tiesą sakant, tarybos pozicijos visiškai nesuprantu. Uh, Turime septyniarių metų programavimo laikotarpį ir sudaro įspūdis, kad taryba to nežino. Mes ką tik dėl to prieimėm sprendimą, o tai taryba nukrypsta nuo sprendimo, tad tarybos visiškai negaliu suprasti. Antra, sakote, kad norėtumėt skatinti investicijas, ekonomikos augimą. Uh, o mažinamas finansavimas tyrimams ir, ir, ir plėtrai, parama MVI mažinama taip pat. Tai kodėl, kita vertus, akcentuojate, kad humanitarinė pagalba Sirijoje turi būti dinama, kita vertus, biudžete sumažinamas finansavimas, visumoji pagalba e, turi būti pratesiama, bet žinome, kad finansavimas taip pat mažinamas. Tad e, turiu pasakyti, jog akivaizdu iš įvairių e, dėrybų dėl biudžeto, kad mokėjimai, mokėjimo asignavimai e, vis labiau skiriasi, taigi sąskaitų vis daugiau, o asignavimų vis mažiau. Tad norėčiau, kad e, taryba suderintų savo veiksmus ir žodžius kažkokiu būdu. Kalbu labai tiesmukiškai, e, tačiau jeigu finansavimas mažinamas e, tyrimams, e, augimui, tai nežinau, ar taryba tikrai žino, apie ką kalba. Dėl kitų skyrių. Pas, parlamente, pats parlamentas neturės pakankamai finansavimo, nebus e, didinamos išlaidos, kaip numatyta pavasaryje. Numatytas padinimas e, pagal narių e, statutą buvo, dabar tai sutaupama yra, tad iš tiesų viskas labai nuoseklu. Na, o kalbant apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Tai bėda yra ta, kad tarnyba auga, bet išteklių papildomų negauna. Būtent e, dėl to, kad neaiškios ribos tarp komisijos ir AVT. E Todėl būtina, kad e, būtų pasirūpinta, kad YouTube nebūtų rodomi pašiepantis e, filmukai ir toliau dėl e, Teisingumo e, teismo nuspręsta plėsti veiklą ir iš tiesų bylos per ilgai nagrinėjamos, netgi iki trijų metų ir daugiau, ir tai reiškia mm, rimtas pasiekmes biudžetui. Galbūt Teisingumo teismui reikia naujų teisėjų, kurie tinkamai galėtų dirbti. Th thank you, Mrs. Holmeyer. Ačiū poniai Holmai ir dabar žodis poniai Gardė Zabal. Ačiū pirmininkė. Pone Zanetė, komisarė. gali stebinti tai, kad e, dėl prioritėtų parlamentas e, ir taryba sutarė, bet e, pozicija dėl biudžeto visiškai skiriasi. Ir gan detaliai kalbėjote apie tai, kad vienas iš didžiųjų prioritėtų ES institucijoms turėtų būti ekonomikos saugimas, kovas su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu, tai trumpalaikės priemonės, kurių reikia imtis, galvojant apie ilgesnį laikotarpį, turime galvoti apie Europą 2020 strategiją. Reikia reikia pasiekti, kad Europa būtų konkurencinga šios dienos pasaulyje ir kad tą padarytumėm, reikia investuoti. Mums reikia investuoti tam, kad galėtumėm konkuruoti pasauliniu lygmeniu žiniomis. Todėl turime stiprinti tyrimų mokslo skyrius, švietimo skyrius, paramą MVI Ir tie, tiesą sakant, turime taip pat galvoti apie energetiką. Tai vienas svarbiausių ES iššūkių ateičiai. Tačiau, kai pradedame žiūrėti į tai, kas detaliai numatyta, koks finansavimas yra, tad matome, kad yra labai didžiuliai skirtumai tarp to, ką nori investuoti taryba ir Europos parlamentas. Tad reikėtų stengtis susitarti per artimiausias dienas, tačiau e, mes norėtumėm didinti paramą, o taryba nori sumažinti finansavimą, pavyzdžiui, 35 milijonai mažiau ES infrastruktūros e, tinklų projektams e, ir kitiems e, projektams, tai yra tam tikra prieštara tarp to, kad ką nusprendžia taryba, ką, pavyzdžiui, Kofinas nusprendžia, ką, ką vadovo taryba pasakė birželį, tai, tai kalbant apie įsipareigojimus, jeigu pagalvotumėm apie mokėjimus, tai padėtis labai sudėtinga, tai bėda yra ta, kad jūsų pozicija dėl biudžeto nesprendžia problemos, atvirkščiai blogina milijonai neužmokėti šiais e, metais. Sumažinimas yra numatytas 2,5 milijardų e, eurų. Na, e, komisija tai paaiškina, tačiau vis dėlto, jeigu bus mažinami mokėjimai, biudžetas neišgelbės, tiesiog atsitiks taip, kad nebus susimokėtos skolos. Uh, ir nebus vykdomi partnerystės susitarimai ir e, tai bus kengiama vykdomiams biudžetams, e, projektams, kurie yra būtini ES ateičiai. Jeigu norime e, sutvarkyti nacionalinius biudžetus, mažinami finansavimą ES biudžetui, tai tikrai tikslų nepasieksime galbūt ir mažesniais ES biudžeto sumažinimais tai būtų galima pasiekti. Nu, o, o, kalbant apie pridėtinę vertę, tai neįvertinate e, pakankamai e, ES biudžeto. Ir aš norėčiau paprašyti pirmininkančios Italijos panagrinėti mokėjimo problemą. Pagalvokite apie galimus sprendimus e, taryboje. Jeigu, šim, jeigu rimtai spręsite šitą problemą, tai parlamentas dirbs kartu su jumis ranka rankon, kad galėtumėm išspręsti šitą situaciją. Dėkui. Sabal, Ačiū ponė Gabrielė Sabal. Dabar suteiksiu biudžeto kontrolės komitetui pirmininkui žodį ponas Artuo. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiamas komisarė. Norėčiau pabrėžti, kad gegužės 25 dienos rinkimų rezultatai e, labai aiškiai parodė, e, kad e, visuomenė yra nusivylusi, populizmo pilna visur, jaunimo e, nedarbas didėja. E, Tartautinis valiutos fondas ir kitos finansų institucijos nerimauja dėl to, kad ES ekonomika atsidūrė stagnacijoje. Ir dabar galbūt būtent ES biudžetas gali įžiepti vilties ir įpūsti kažkokio tai impulso duoti. Pirmiausia, ką mes galime padaryti, turime nustatyti e, tinkamą biudžetą. 2013 metų pabaigoje septyniarių metų biudžetas e, nustato išlaidų lygį, tačiau atrodo, kad e, rinkėjai tokiam sprendimui nepritarė. Kągi mes galime dabar padaryti. Galbūt reikia skubiai pristatyti e, kovojantį su problemomis biudžetą. Galbūt nederėtų užsidaryti griežtose rėmose ir visiškai nereaguoti išorę ir skube, skubiai stresinas e, situacijas. E, 12-13 metais priimti įsipareigojimai dabar turi būti e, finansuojami. Europa yra apėmusi inerciją. Ir ką dar galiu pasakyti? Norėčiau dar kartą įspėti dėl skirtumo tarp mokėjimų ir įsipareigojimų. 2013 m. gruodžio 31 dieną e, nesumokėtos sumos buvo didžiulės. E, 5 milijardai 10 metų pabaigoje, 24 milijardai 13 metų pabaigoje. Na, o pagal sutartis ES yra uždrausta pernelyg daug skolintis. Ir tai yra kaip ir pasityčiojimas iš to principo. Dabar mes atsime atsidūrę kaip ir uždarame rate. ES biudžetas tik tai 1 procentą BVP maždaug sudaro. Būtent todėl e, reikia nustatyti tinkamus metodus. Norėčiau dabar kreiptis į tarybą ir paprašyti e, atsikratyti praeities naštos ir e, tinkamai finansuoti ateities įsipareigojimus. Iš ko bus finansuojamos Liepos 15, dien, Liepos 15 dieną nustatytos programos? Europos sąjunga, norėdama duoti, suteikti impulso, turi imtis rizikos. Na ir ta rizika turi būti atspindėta biudžete. Visi puikiai žinome, kad skubiai reikia imtis sprendimų. Ir nuo to priklauso ir komisijos pirmininko reputaciją. Galiu tik tai pasakyti, kad 2015 metas, e, metų biudžetas neturėtų būti tik tai ankstesnių biudžetų tasa. Europos Sąjungai iškilo pavojus. Mes esame išrinkti tam, kad e, Europos Sąjunga e, tas nebegrėstų ir kad priečiai mumis pasitikėtų. Dabar Kolegų klausimai, prašom, suteiksiu žodį norintiems diskutuoti. Grazie, Presidente. Beh, per quanto riguarda le... Ponas Zanetti. Mes puikiai žinome, kad daugiametėje biudžeto programoje yra vidurio pežiūra numatyta. Visa tai būtų daroma atsižvelgiant į makroekonominę situaciją. Na, galbūt e, ne čia reikėtų apie tai kalbėti. Dabar turėtume kalbėti apie biudžetą, apie 15 metų biudžetą. Be jokios abejonės turime nepamiršti ir daugiametės finansinės programos. Manau, kad prioritetų negalime atsisakyti. biudžeto pasirinkimų vykdymo etape reikėtų palaipsniško požiūrio laikytis. Tas požiūris remiasi dviem pagrindiniais dalykais, mano manimu. Pirmiausia, kaip kad jau bandžiau tai pristatyti, viena vertus turime tarybos poziciją, pagal kurią 15 metų biudžetas būtų šiek tiek didesnis nei 14 metų biudžetas ir be, jokių, be jokios abejonės tas biudžetas negali būti didesnis nei 14 metų taisamasis biudžetas. Visi puikiai žinome, kad dėl 14 metų biudžeto, taisamojo biudžeto tarybos pozicija šiuo metu yra derinama dar tik tai. Na, o dėl 15 metų biudžeto tarybos e, pozicija yra tas e, esminis e, momentas, pagrindinis dalykas. Na ir dar čia nereikėtų pamiršti, kad turime tarybos pareiškimą, kuriuo komisija yra kviečiama teikti taisomą į biudžetą 15 metams, jeigu tai reikėtų daryti dėl su mokėjimai susijusių klausimų. Na, o dabar dėl konkurencingumo, dėl ekonominio augimo, dėl uh, užimtumo, dėl vienas A kategorijos norėčiau pateikti keletą skaičių. Tarybos e, pozicijoje numatyta 17 milijardų 100 milijonų. 324 milijonais eurų pataisamas yra komisijos siūlymas, 640 milijonų eurų, tai skirtusi nuo 14 metų. Na, o dėl kitos kategorijos, tai šiek tiek būtų padidintas biudžetas 2,8 milijardais. Man atrodo, kad labai svarbu yra čia pabrėžti, kad e, taryba šioje kategorijoje dėl, pavyzdžiui, investicijų į e, mokslinius tyrimus, e, kosme programą, nei dėl MVI nebuvo siūloma sumažinti biudžeto. Dėl Erasmus plus taipogi nėra siūloma sumažinti lėšų. Na, o kas dėl jungčių e, projektų. Taryba siūlo šiek tiek sumažinti lėšas, tačiau lyginant su 14 metais būtų padidintos lėšos. Štai pavyzdžiui, e, horizontas 2020, 30 papildomų procentų būtų numatyta ir 60 papildomų procentų kitai e, kategorijai būtų numatyta. Be jokios abejonės, taryba puikiai supranta, koks yra biudžeto vaidmuo e, užimtumui bei e, ekonominiam augimui e, užtikrinti. Ypač šiuo metu, kai mes tik tai bandome išbristi iš ilgos ekonominės krizės. Be jokios abejonės yra prioritetai jaunimo nedarbas, parama MVI, moksliniai tyrimai taryba negali nerealistiško požiūrio laikytis. Mes be jokios abejonės turime atsižvelgti ir į e, įsisavinimo lygį ir į kitus aspektus. Norėčiau Jums padėkoti už e, šią labai įdomią ir turiningą diskusiją. Esu tikras, kad e, tarpusavėje bendradarbiaudami sutarsime dėl 2015 metų biudžeto. Manau, kad šios dienos diskusijos yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Pirmininkaujantį Italiją dirbs konstruktyviai, stengsis siekti susitarimo ir be jokios abejonės tai mes darysime stengdamėsi kaip įmanoma geriau Europos piliečių lūkesčius atitikti kaip jau ir sakiau, biudžetas turi atitikti piliečių lūkesčius. Esu tikras, kad e, kartu su komisija ir parlamentu e, pasieksime šių tikslų. Ačiū. 2050. Dėkuoju ponui Zanetį. Diskusijos dėl bendrojo biudžeto projekto baigtos. Kitas mūsų klausimas yra struktūrinis mokėjimo trūkumas programos Horizontas 2020 biudžete. Diskusijas pradės tarybos atstovas. Pone Zanetį, prašom, žodis Jums. To breath.